So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ich begrüße Sie alle. Gerbiami kolegos, pradėkime posėdį. Norėčiau kuo nuoširdžiausiai visus pasveikinti. Susirinkusi posėdį visi turite kopijas darbo tvarkės. Ar kas nors siūlo pakeitimų? Ne. Tuomet laikome, kad darbo tvarkė yra patvirtinta. Antras darbo tvarkės klausimas - protokolo posėdžio tvirtinimas tas pačias taisyklės kaip ir visuomet taikysime. Jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepateiks pastabų, tai laikysime, kad protokolas patvirtintas. Taip darome visuomet, taip darysime ir šiandieną. Trečias klausimas - pirmininko pranešimai. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, jog šį posėdį galima stebėti internetu tiesiogiai gali žmonės pamatyti, išgirsti, ką sakome, kaip elgiamės, taigi atsargiai. Ir taip pat norėčiau pasveikinti Lisabonas, Liuneburgo Talino klausytojus, Varšuvos taip pat. Toliau pranešimai, kiti pranešimai. Nesame dar kol kas gavę iš komisijos pasiūlymo dėl dviejopos e, paskirties prekių teisės aktų peržiūros. Dėl to tikrai esu nelabai patenkintas. Nuo 3 metų pabaigos, pabaigoje kaip tik 3 metų mes sutarėme kad stebėsenos sekimo technologijos, pavyzdžiui, e, turėtų būti įtrauktos į te, tokius teisės aktus ir yra neprimtina, kad e, kankinimams naudojamos prekės ar kurios e, gaminiai, kurie gali būti naudojami kankinimams, yra aptarti teisės aktuose bet šiaip e, reglamentai taisyklės dėl dviejopos paskaities prekių nėra atnaujinti. Norėčiau akcentuoti ir pasakyti komisijai, kad mes norime pamatyti pasiūlymą, kaip galima greičiau. Ir mes e, esame nusiuntę tinkamam komisijos nariui prašymą. Dar vienas man labai aktualus, svarbus dalykas – komisijos e, pasiūlymų pateikimas. Mes visi žinome, kad gruodžio 10 dieną e, e, baigėsi perinamasis Kinijos PPO protokolas ir mes parlamente esame patvirtinę rezoliuciją šiuo klausimu, tačiau kol kas teisėkuros pasiūlymo nematėme ir nežinome, ką daryti su šalimis ar sektoriais. kurios, pavyzdžiui, šalis, jeigu ne vykdo kainodaros pagal PPO taisyklės, mes raginame taip pat komisiją, kaip galima greičiau pasiūlyti atitinkamą pasiūlymą, kadangi Europos parlamentui reikia laiko pasvarstyti šios dalykus, tai susijęs su mūsų demokratinėmis prievolėmis pareigomis. Mes tokiu būdu galėsime patvirtinti atitinkamą teisės aktą iki gruodžio 11 dienos. Komisija privalo pateikti pasiūlymą, kaip galima greičiau. Ir aš Mm, taip pat nusiųsiu laišką atitinkamą komisijos nariui ir paprašysiu, kad būtų kaip galima greičiau pateiktas pasiūlymas teisėkurus. Dar noriu priminti jums, kad dėl Kenijos e, ekonominis sustarimas dėl rytų Afrikos turi būti paminėtas ir žinome, kad Kenijos parlamentas patvirtino ekonominės partnerystės susitarimą rugsėjo 22 dieną. Rugsėjo 22 dieną. Tai reiškia, kad Kenija įvykdė reikalavimus ir šeši deleguotieji aktai, kuriuos pateikus yra komisija, nebeaktualūs e, tapo. Aš tikiuosi, kad komisija tai patvirtins. Pasižiūrėsime, ką komisija pasakys. Pone Šolcai. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau padėkoti Jums už Jūsų pareiškimus dėl Kinijos rinkos ekonomikos statuso, taip pat dėl deleguotojų aktų vakarų, rytų, Afrikos šalis aktualios. Dėl pirmojo Jūsų pareiškimo. Bijau, kad mums pavyks e, veikti pagal tvarkaraštį, kad mes viską padarysime iki 10 ar 11 gruodžio. E, žinome, kas įvyko neformalioje taryboje ministrų, nebuvo pasiekta konkrečių rezultatų ir komisija pasakė, jog pateiks pasiūlymą spalio viduryje. Ir jeigu mes jį pamatysime tik tai tada, vargu ar mums pavyks dirbti pagal nustatytą kalendorių. Mums reikia laiko, reikia surenkti diskusijas apie tai, kas įvyks toliau, kaip bus vykdomi prekybos ekonominiai santykiai tarp ES ir Kinijos, kaip tai bus siemas su rinkos ekonomikos statusu. Ir komisija neseniai paskelbė, kad penki bus atsijimti deleguotieji aktai. Aš sutinku su jumis po to, kas įvyko paskutiniu metu, e, turiu galvoje Keniją, mums reikia patvirtinimo iš komisijos, kad bus e, atsimti tie deleguotieji aktai, nebe taps aktualūs, nebebus aktualūs ir tada jau galėsime veikti pagal ekonominės partnerystės susitarimą. E, Sanda Galina atvyks pas mus, tai bus galima pateikti jai klausimus tiesiai. E, Helmdas Šolcas paminėjo savo klausime vieną dalyką, kurį aš norėjau e, paminėti. Buvo kaip tik kalbama apie neformalią ministrų tarybą, kuri vyko Bratislavoje. Aš e, turėjau garbės dalyvauti šiame posėdėje. Buvo kalbama apie priekybą ir daugelis, daugelį kitų dalykų. Helmutai, jūs teisus. Vienas iš e, klausimų, kurie buvo svarstomi, priekybos apsaugos priemonės kurių reikia dėl to, kad baigs galioti pereinamasis protokolas su Kinija. Taryba laikosi labai skirtingų pozicijų. Ypač dėl to, ar reikia tų prekybos konkrečių priemonių Kinijos atžvilgių. Ir taip pat kitas dalykas, kada taktiškai gyvendinti viską. Aš aiškiai pasakiau, kad Europos parlamento pozicija yra atitinkama uh, tai atitinka mūsų reikalavimus išdėsius rezoliucijoje. Tai yra, kad mes norime, jog komisija pateiktų kaip galima greičiau teisės aktų pasiūlymus. Būtent to norime. Ir nenorime, kad atskiros valstybės narės bandytų dėl kažkokių priežasčių bandyti užkirsti tam kelią. Mes turime, aš pasakiau aiškiai, jog norėtume, kad komisija išreikštų tam tikrą poziciją šiuo klausimu. Toliau transatlantinės partnerystės e, dėrybos, tai buvo aptarta per neįsų tarybą. E, valstybės narės išsakė labai skirtingas e, nuomonės, laikosi skirtingų pozicijų. Vienas sakė, kad esant Obamos administracijai nebeįmanoma užsitikrinti naujų dalykų, dėl to reikėtų sustabdyti dėrybas, kai kurios šalis pritarė tokiam požiūriai, bet e, buvo sakom, kad nereikia taip formuluoti, kad, mm, ne, kad nebūtų suprasta, jog e, stabdomos dėrybos visiškai ir kad e, šiaip atsinaujins dėrybos prasidė, pradė, pradėjus dirbti naujam prezidentui ir prezidentai, bet esant Obamos administracijai jau vargu ar bus kas nors pasiekta. Aš įsivaizduoju, kad e, dėrybos tęsis, tačiau nebus siekiama pasiekti susitarimą esant dar valdžioje Obamai. Mes turime žiūrėti, kas yra, koks yra galutinis mūsų tikslas. E, trečias dalykas - sustarimas ekonominės partnerystės su Kanada, CETA. Kanados e, prekybos ministrė e, dalyvavo taryboje, ji išsakė, kokie yra Kanados interesai. E, tai yra svarbi prekybos ekonominė politinė partnerė. Mes nuo 76 metų turime susitarimą, kuris galioja iki šiol, yra 36 kiti susitarimai, bet mes taip pat dirbame politinėje srityje kartu su Kanada Naujoji Kanados vyriausybė labai nori naujos strateginės partnerystės su ES. Man susidarė įspūdis, kad 28 už priekybą atsakingi ministrai taip pat labai nori, kad spalio 28 dieną būtų pasirašytas tarimas, jog tokiu būdu galės prasidėti parlamente diskusijos. Viena ar dvi valstybės narės išsakė tam tikrų nuogastavimų, pastebėjimų. Buvo pasakyta, kad e, reikės bendros e, teisiškai saisančios deklaracijos, interpretuojant tam tikras susitarimo dalis. Ir E, dėl kai kurių dalykų dar e, vyksta darybas. Rumunija, Bulgarija padarė pareiškimus dėl bevizio režimo savo šalių piliečiams. Ir aš manau, kad jeigu norime pasiūsti aišku signalą, mes, jeigu norime pasirašyti sustarimą, tai bus tam tikrų žingsnių, signalų ir, ir Kanados vyriausybė galės imtis tam tikrų žingsnių e, liberalizacijos link. Toliau laikinas taikymas e, susitarimo. Manau, kad e, vis, visai aišku yra tai, kad jeigu Europos parlamentas pritartų, uh, tam didelė susitarimo dalis pradėtų būti taikyta ir atrodo, kad dabar egzistuoja toks sutarimas ir supratimas, kad investicijų srityje nebus e, išimtas iš sutarties arbitražo klausimas ir e, finansinės paslaugos taip pat nebus įtrauktas į e, taikymo sritį šiuo metu intelektinė nuosavybė. Kiek tai susijęs su teisės aktais ir tai kovoti su nusikalstamu nebus įgyvendi, bet galima sakyti 90-95 procentai turinio e, galėtų galioti, jeigu Europos parlamentas pritartų E, šiam susitarimui. E, tarybos posėdis buvo labai konstruktyvus ir gali būti, kad bus surinktas dar vienas ministrų tarybos susitikimas spalio 18, minima kaip data. Tuo metu bus svarstomas sprendimas dėl CETOS. Ir Taip pat bandoma bus išsiaiškinti visus klaustukus dėl vizų liberalizavimo, dėl bendros deklaracijos ir dėl taikymos ryties, e, kas pradžioje bus taikoma ir gyvendinama iš sutarties. Kaip sakiau, susitikimas buvo konstruktyvus ministrų ir asmeniškai galiu pasakyti, kad darbo atmosfera buvo labai pozityvi, konstruktyvi. Dažnai kyla daug ginčių panašiuose pobūdžiuose, e, ko ne, ne tokie konstruktyvūs jie būna. Helmutai, ačiū pirminkė. Dar, jeigu leistumėte, papildomos klausimas dėl transatlantinės partnerystės susitarimo. Jūs e, kalbėjote, kad galbūt, jeigu ir ne visai sustabdytos bus darybos, bet sulėtės jos. Jeigu pasižiūrėsime į diskusijas visuomenėje, ką galima pasakyti apie kokius nors ženklus ar signalus dėl teisinio statuso, e, kokie įgaliojimai buvo suteikti 13 metais, e, juos patvirtino komisijai, komisijai komisijos atžvilgių valstybės narės. Ir kai bus su tuo taip pat mm, delegacija ir tai, dėl ko deramasi, mes turime atsižvelgti visuomenės nuomonę. Ir galbūt Europos parlamentas galėtų imtis tam tikrų žingsnių ir pabandyti pasižiūrėti, kas atsitiks, jeigu viskas bus atidėta į šoną kuriam nors laikui. Pirmininkas. Stebėsenos grupėje, iš jos bent jau narių girdėjome, kad teisinių problemų nebus. Sandra, sveikiname atvykusią. Prieš keletą minučių kalbėjome apie deleguotosius aktus Kenijos atžvilgių. Rugsėjo 20 dieną Kenija ratifikavo elektroninį E, ekonominės partnerystės susitarimą ir tikimės, kad komisija atsijėmė tuos deleguotus aktus. Taip? Taip aš ir galvoju. Kaip matote, komisija atsijima e, deleguotą į aktą. Ketvirtas klausimas, prieš perinant prie jo, norėčiau pasveikinti Vokietijos tarptautinio bendradarbiavimo komiteto narių delegacija. Tie uh, žmonės labai daug dirba, kruopšiai dirba, stebėdami ekonominės partnerystės susitarimus. Jie yra salės galę. Sveikiname jūs atvykusius. Net ir komisija yra patenkinta, matome. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Komiteto posėdžių tvarkaraštis 17 metais. Koordinatoriai patvirtino jį. Ir toliau penktasis klausimas. Dabartinė vykstančių trišalio dialogo darybų padėtis. Iš tiesų tik vienos dėrybos vyksta šiuo metu, jau kaip tik jos ir baigiamos. Tai yra dėrybos dėl taip vadinamų konfliktinėse zonose, konflikto zonose išgaunamų mineralų. Jau labai ilgai vyksta diskusijos, yra keturi mineralai, kurie siejami su tokiamis e, zonomis ir e, žiūrima, kaip tie e, yra išgaunami, kai pakliūva į gamyklas. 27 rugsėjo vyks techninis susitikimas. Jeigu viskas bus gerai, tai spalio 19 dieną bus tvirtinamas dokumentas. O mūsų pranešė šiuo klausimu yra ponas Vinkleris. Ar norite pasakyti? Labai trumpai, pirmininkė, kolegos, noriu pasakyti, kad norėčiau pasakyti, jog e, šešieniai pranešiai koordinatoriai dirba labai e, sunkiai ir taip pat aš noriu išsakyti mūsų visų tų minėtų žmonių vardu padėką sekretoriatui, nes darbas tikrai sunkus ir techniškai labai sudėtingas. Taip pat norėčiau dar kada padėkoti koordinatoriams, šešėliniams pranešėjams už visą sunkų darbą. Aš tikiuosi, kad e, asistentams, darbuotojams, e, specialistams, kurie e, dalyvavo techniniuose susitikimuose, tie, tie visi, kurie dalyvavo, kad paragintų visus siekti dirbti politinio susitarimo dvasia visos frakcijos E, parlamente siekia suartinti savo pozicijas, dabar atėjo laikas jau baigti darybas ir e, patvirtinti šį svarbų teisės aktą. Dėkuoju, ponė Vinklerį, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų aktyvų vaidmenį rengiant pranešimą. Tai bus Vištisas priemonių paketas rinkinys labai svarbus parlamentui. Pirmą kartą turėsime teisiškai privalomus teisės aktus, kurie nusakys, kaip e, elgtis e, su mineralais išgaunamais konflikto zonose. Galima sakyti, kad tai bus pirmas žingsnis, kad mes e, ateityje žiūrėsime į pasaulinės E, vertybės grandinės, ar tai būtų mineralai ar tekstilės gaminiai. Ir mes ateityje apie tokias teikimo grandinės e, daugiau kalbėsime. Šeštas klausimas, tai yra šiek tiek susijęs su penktuoju. Tai yra keitimasis nuomonėmis su tarptautinės darbo organizacijos atstovais apie tam tikrų standartų taikymą. Mes e, komitete su šia organizacija susitinkame dažnai, reguliariai, mm, dirbam pagal tvarumo skyrių ir gilinamės į TDO standartus. Minėjome Kanadą. Ir taip pat e, kalbama labai daug apie dviejų svarbiausių darbo standartų patvirtinimą. Dirbame ir galvojame apie darbo standartus tokiuose šalyse kaip Bangladešas, Filipinai. Ir galvojame apie glaudesnius priekybos santykius su Filipinais, nors matome, kad padėtis Filipinuose mūsų neįkvepia. Kita šalis mums svarbi yra Vietnamas, kaip tik baigtas renkti priekybos sustarimas. Su šia šalimi iškyla klausimas profsąjungų, profsąjungų teisų, tai yra pagrindinės teisės, labai svarbus klausimai, kuriuos turime svarstyti, galvodami apie savo prekybos tarimų tvarumą. Korejos atveju turime jau penkerius metus e, susitarimą, bet kol kas e, nepakeista nuostatos pagrindinės teisės įstatymuose dėl teisės į streiką. Ir ką galvoja TDO šiuo klausimu? Kitas dalykas e, - globali tiekimo grandinė ir padorus, orus darbas - tai yra TDO darbo tvarkėje aktuolus klausimas ir mes komitete taip pat apie tai daug kalbame. Išklausysime ponios Karin Vager Ji yra TDO e, tarptautinių darbo standartų skiriaus vadovė. Prašom. Much, dėkoju. Dėkoju už tai, kad e, pakvietėte mane į šį posėdį. Norėčiau padėkoti visiems komiteto nariams e, už šias diskusijas su tarptautinė darbo organizacija. Mes tikrai džiaugiamės šią galimybę tikrai e, būtina aptarti darbo standartus valstybėse, skirtingose valstybėse. Norėčiau paklausti, kiek laiko man yra skirta? Galbūt 10 arba 15 minučių. Mūsų kitas klausimas, darbo tvarkės punktas bus 16 valandą. Dėkoju. Taigi aš nepristatysiu, nepristatysiu visų šalių situacijos, kuriomis galbūt jūs domitės, galbūt paminėsiu kai kurias iš jų. Atsižvelgdama į neseniai vykusias diskusijas, birželio mėnesį tarptautinės darbo konferencijos metu Ženevoje vyko būtent šie debatai ir e, tos šalis buvo parinktos e, pagal alfabetinę tvarką parinkau tas šalis, kurios jums aktualiausios. Taigi E, eilė yra tiesiog alfabetinė. Visų pirma, Bangladešas. Bangladešas šiandieną, da, šiemet dalyvavo birželio mėnesį ir buvo diskutuojama apie 87-ąją konvenciją ir asociacijų laisvę. Ta, ta pati situacija buvo ir pernai ir šiemet buvo diskutuojama apie pilietinių laisvių priekabiavimo klausimus e, ir profesinių sąjungų klausimus. Buvo diskutuojama taip pat apie registravimo problemas, apie nedarbą ir apie asociacijų laisvės apribojimus eksporto srityje. Konferencijų, konferencijos komitetas pastebėjo, kad Bangladešo vyriausybė neatsižvelgia į išvadas dėl asociacijos laisvės. Vyriausybė nesieima veiksmų. Pavyzdžiui, 2013 m. Bangladešo darbo akto keitimo. To reikėtų tam, kad eksporto proceso zonose būtų užtikrinamas laisvas tyrimas, kad būtų kovoma su diskriminacija, kad būtų E, reaguojama į registravimo klausimus ir taip pat e, misija, kuri buvo organizuota praėjusiu metu spa, spalį, būtent patvirtino šias problemas. Šį trečiadienį ir ketvirtadienį parlamentas e, diskutuos apie šios klausimus ir tikimės, kad galbūt bus patvirtintas įstatymas dėl eksporto proceso perdirbimo zonų. Ir tikimės, kad taip pat ir darbo inspekcija bendradarbiaus tinkamiau. Norėčiau pristatyti prisitaikymo reikalavimų, darbo inspekcijos konvencijos reikalavimų laikymusi klausimą. Konferencijų, konferencijos komitetas diskutavo apie tai po Rana Plaza incidento. buvo diskutuojama apie tai, kad e, darbo inspekcijos inspektoriai labai dažnai keičiasi, vyksta greit, dažnai ir rotacija, taip pat e, yra tam tikrų spragų, pavyzdžiui, pajėgumai nėra stiprus ir nėra stipraus įgyvendinimo. Taip pat e, pažangos buvo pasiekta mažai, kaip žinote, mes esame pasitelkę techninės pagalbos programą bendradarbiaudami su ES ir mes matome tokius rezultatus. Šiek tiek pažangos yra, bet Bangladešo darbo taisyklės, e, jos buvo patvirtintos praėjusiu metu rugsėjį. Ir mes matome, kad vis daugiau vykdoma inspekcijų, patikrų, tikrinama elektros įranga ir taip toliau. Ir vis e, daugiau dėmesio skiriama šiai sričiai, taigi pažangos yra, bet e, Aš manau, kad jūs žinote, kad e, vis dar yra tam tikrų problemų, tam tikrų iššūkių, bet tikrai pokyčiai prasidėjo. Dabar perėsiu prie Ekvadoro. Ekvadoras dalyvavo taip pat tame posėdėje ir buvo iškviestas dėl neprisitaikymo prie e, kolektyvinių dėrybų konvencijos reikalavimų buvo diskutuojama apie tai, kad būtent viešajame sektorija darbuotojai negali naudotis šią teisę vykdyti dėrybas dėl kolektyvinės sutarties. Ir būtent buvo pakeista konstitucija gruodžio mėnesį tam, kad būtų pristaikyta prie šių reikalavimų. Manau, kad jūs turėtumėte žinoti, kad šių metų rugsėjo pradžioje TDO generalinis direktorius turėjo imtis veiksmų, tu paprašė Amerikos, Amerikų e, sąjunga ir pasaulinė profesinė sąjunga. Taip pat kreipėsi ir mokytojų sąjungos, profesinės sąjungos. E, Ministras e, pateikė savo atsakymą, būtent sureagavo į mūsų generalinio direktoriaus intervenciją ir e, atsakė, kad e, buvo netinkamai vertinama situacija. Delegacija, kuri dalyvavo konferencijoje, taip pat nebuvo trišalė, taigi uh, buvo paprašyta pateikti ataskaitą, šalies vyriausybė turės būtent pateikti ataskaitą ir mes stebėsime situaciją, kuo dar ir toliau. Dėl Korejos, jūs minėjote Koreją taip pat ir aš manau, kad taip pat turėčiau pristatyti jo situaciją. Apie Koreją konferencijos metu šiemet nebuvo diskutuojama, buvo diskutuojama tik pernai. Šiemet ji nebuvo parinkta. Ir e, apie, buvo diskutuojama apie, nediskrim, apie kovos su diskriminacija konvenciją. Diskriminacija kyla darbo rinkoje dėl neligybės, dėl politinės e, nuomonės reiškimo, mokytojų nuomonės reiškimo. Vyriausybė ėmėsi tam tikrų teisės aktų priemonių po tos diskusijos konferencijoje ir ekspertų komitetas susipažino su Korejos vyriausybės pateikta informacija. Susipažino su tomis teisinėmis priemonėmis, kurių buvo imtasi po 2015 metų birželio diskusijų Ženevoje. Vienas klausimas, kurį ekspertų komitetas iš, išryškino, pabrėžė gruodžio mėnesį, buvo tai, kad e, tikrai im, yra imamasi disciplininių priemonių prieš mokytojus dėl politinės veiklos. Taigi, tai yra vienas iš tų klausimų, kurie dar nėra iki galo išspręsti. Taip pat e, reikėtų pasakyti, kad po konferencijos diskusijų ir po gavus ekspertų e, komentarus, TDO padeda vyriausybei, Korejos vyriausybei, bendradarbiaujant su Europos komisija tam, kad būtų nustatyta, kokių, e, kokių spragų dar yra įgyvedant konvenciją 1.11. Vis dar apie Koreją aš manau, kad reikėtų dar pabrėžti, kad TDO generalinis direktorius turėjo atnaujinti, dar kartą pabrėžti, kad yra susirūpinimų dėl asociacijos laisvės. E, nes neseniai vienos iš pagrindinės profesinių sąjungų konfederacijų direktorius buvo nuteistas penkiems metams Korejoje dėl jo veiklos. Ir dar 19 asmenų iš profesinės sąjungos taip pat buvo apkaltinti lapkričio mėnesį. Taigi, TDO generalinis direktorius pateikė deklaraciją, pabrėždamas, kokios problemos kyla. Tos problemos kilo jau anksčiau ir jos e, kartojasi. Šią savaitę yra suplanuotas streikas, taigi reikės e, palaukti tam, kad susipažintume su esama situacija. Dėl, dėl Mianmaro apie šią šalį nediskutavome e, konferencijos metu, bet ko gero jūs norėtumėte žinoti, kokia yra situacija toje šalyje. E, Mienmaro, Mienmarui reikia pažangos ir šalis turi prisi, prisitaikyti prie reikalavimų, prie teisės valstybės principų laikymosi. Yra problemų susijusių su institucijomis, kurios yra atsakingos už teisės aktų laikymasi ir susijusios su pajėgumais darbo rinkoje. Mienmare yra gyvendinama viena svarbi programa, ji buvo pradėta e, vadovaujant e, pačiam Mienmarui ir kitoms šalims 2014 metais. E, ten prisidėjo ir Japonija, JAV ir taip toliau. Ir 2015 metais prie tos programos prisidėjo ir Europos Sąjunga. Ir e, padedant Europos Sąjungos, Europos Sąjungoje komisijai šią savaitę vyko antrasis suinteresuotų subjektų formas. Jo metu buvo diskutuojama apie darbo teisės reformą ir apie institucinius pajėgumus, kurių reikia pristaikyti prie tos programos. Taigi reikėtų pabrėžti, kad svarbiausias darbo teisės reformų procesas jau prasidėjo ir mes pastebėjome, kad pažangos tikrai jau yra, bet dar reikia daug nuveikti vis dėlto buvo atnaujinti tam tikri svarbi, atnaujinti tam tikri svarbus teisės aktai. Jeigu nesibaigia mano laikas, norėčiau pasakyti porą žodžių ir apie Filipinus, ir apie pasaulinį įtikimą ir pokyčius šioje srityje. E, kalbant apie Filipinus, Filipinai buvo viena iš tų šalių, apie kurias buvo diskutuojama konferencijos komitete Biršelį. Buvo diskutuojama apie 87 konvenciją. Pažangos buvo, kalbant apie nacionalinius mechanizmus, kurie buvo pasitekti kovojant su žmogaus teisų pažeidimais, profesinių e, sąjungų teisų pažeidimus. Vis dėlto buvo šiek tiek problemų E, Tyriant, vykdant tyrimą dėl smurto, taip pat buvo nustatyta, kad tam tikri teisės aktų trūkumai nebuvo pašalinti. Taigi, konferencijos komitetas paragino vyriausybę imtis tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, vykdyti tinkamus tyrimus dėl e, kaltinimų nužudi, įvykdžius nužudimą, taip pat e, reikalavimą prisitaikyti prie darbo reikalavimų ir e, priimti TDO misiją. Aš norėčiau informuoti, kad e, susisiekiau su šios šalies vyriausybė ir mes ruošiamės tiesioginiai misijai kontaktinė misija, kuri turėtų būti suorganizuota kitų metų pradžioje. Mes tikėkimės išspręsti, tikimės išspręsti tam tikrus svarbius problemus, tam tikras svarbias problemas. Panalizuosime, kaip galime bendradarbiauti. Ir sureaguoti į visus klausimus, kurie buvo iškelti konferencijos metu. Dėl pasaulinės tiekimo grandinės. Diskusijos vyko sudė, ilgai ir buvo sudėtingos. E, birželio mėnesį konferencijos metu TDO tai buvo diskutuojama apie orų darbą pasaulinėje tiekimo grandinėje. Taigi, kaip sakiau, diskusijos buvo sudėtingos ir ilgos, buvo sunku padaryti išvadas, susitarti, bet vis dėlto susitarti pavyko. Ir diskusijų metu ir išvadose buvo pabrėžta, kad įvairialypė, kad ta grandinė yra įvairialypė ir svarbu e, atsižvelgti į pasaulinį augimą darbumą ir kilančius iššūkius, iššūkius, kurie yra susiję su deficitais, su valdysenos spragomis ir taip toliau. Išvadose buvo pateiktos rekomendacijos, kurių turėtų laikytis vyriausybės, verslo atstovai, socialiniai partneriai ir ypač e, buvo pabrėžta 22-3-25 paragrafe būtent e, tai, kokiu veiksmu reikėtų imtis ateityje. Tai jeigu, pavyzdžiui, paskaitytume 23 paragrafą, 23 pastraipą, aš dabar jos neperskaitysiu, ten yra parašyta būtent apie e, tolesnius TDO veiksmus. Mes dabar rengiame veiksmų e, planą, programą tam, kad TDO taip pat pasinaudotų ir savo patirtimis e, teisės e, aktų sistema, dialogų vystimo patirtimi Ši programa dabar yra ruošiama. Ji yra paremta penkiomis ašimis žiniomis, e, žinių platinimu, pajėgumų, pajėgumų didinimu pasaulinėje grandinėje. Taip pat jie yra paremta ir e, oraus darbo skatinimu tiekimo grandinėje. Mes taip pat skatinsime laisvės asociacijos ir kitų konvencijų susitarimų ratifikavimą. Taip pat mes skatiname politinės konsultacijas valstybėse ir taip pat tvarumą bei politikos nuoseklumą pasaulyje. Ši veiksmų programa bus, patvir, bus pristatyta šį lapkritį ir e, lauksime diskusijų būtent e, TDO val, valdymo taryboje. Galbūt e, gausime tam tikrų patarimų ir mes ir toliau sieksime, e, sieksime ambicingų tikslų. Dėkuoju. Ačiū. Aš trumpą naujausią informaciją. Dabar žodis nariams. Daugiausia dviem minutėm. Pone Minė pirmą kalbės. Dank u wel, voorzitter. En uh, dank u wel, mevrouw Varga. Um, Ik dank u voor het overzicht uh, van de landen die u nu. Uh... Ačiū. Ačiū, paniai Vakė, už tai, kad uh, eh, išsamei apžvelgė visas uh, šalis. Minėjote tas šalis, kurios susiduria su sunkumais įgyvendinamos darbo standartus. Thank you. suinteresuotosios šalės raginamos pasirašyti tekstą, bet už nepasirašymą nenumatyta jokių nuobaudų. Nežinau, ką galvojate apie uh, naujausius poslinkius su e, CT. O, uh, dar kyla klausimas dėl papildomų protokolų. Papildomi protokolai nėra teisiškai uh, pri, privalomi, tad būtų įdomu sužinoti uh, TDO nuomonę panašolcijos. Ačiū. Taip pat e, ačiū. du atstoviai už informaciją apie, apie šalis. Taip pat norėčiau paklausti apie vykstančias dėrybas Ženevoje. Turiu galvoje jungtinių tautų susitarimą dėl įmonių atsakomybę žmogaus teisės, kiek e, tame dalyvauja TDO ir kiek jūs suinteresuoti tuo, kad tai būtų gyvendinta. Manyčiau, kad kolektyvinių dėrybų klausimas ir vienas esminių pasiekimų mes norėtumėm, kad tai būtų taikoma visur, kad tai būtų visose susitarimuose. Tačiau kyla klausimas, kaip galėtumėm pasiekti, kad tai taptų privaloma visose susitarimuose. Antra. Kaip pasirenkomos šalis, kurių išsami analizė e, bus atlikta? E, kokia tvarka tai e, daro komitetas? Ačiū pirmininkė, ačiū e, kalbėjusiai. Jums leidus trys klausimai. Pirmiausia, dėl ES prekybos politikos. Kaip žinote, paprastai į mūsų prekybos susitarimus yra uh, uh, įtraukiamas tvarios plėtros skyrius. Uh, Ir ar iš tiesų, ar yra darbo standartų skirtumų tose šalise, su kuriuom turim susitarimus, e, buvo atliktas mokslininkų vertinimas ir e, iš tiesų išvada padaryta tokia, kad dėje nesilaikoma tų standartų ir mūsų frakcija labai to domėtos, įdomu jūsų nuomonė. Minėtos kelios šalis. Dėl Korejos pritariu tam, kai e, jūs sakėte, neramina tai, kad uh, darbo teisų padėtis blogėja Korejoje. Korejoje neratifikavo 28-osios konvencijos. Ar jūs kalbate su jais dėl to, kad tikėtumėte, kad tai uh, jie padarytų, nes tai galėtų pagerinti bendrą situaciją uh, e, Korejoje. Ir galiausiai žinau, kodėl laiko negalėjote paminėti vienos šalies. Ne, uh, tai yra nu, Turkija. Iš tiesų, kalbant apie vaikų darbą, Turkija padėtis lietai, bet visgi gerėja, bet kilus pabėgėlių kriziai vėl iš tiesų yra ženklų, kad Sirija naudojamas yra vaikų darbas. Tai labai įdomu, ar jūs turėtumėte informacijos apie tai. Ačiū. Pane Sančias. Ačiū. Kalbant apie Europos Sąjungos prekybos politiką ir konkrečiai apie Europos Sąjungos sustarimą su Kanada CETA, ar žinote, ką nors apie socialinės nuostatas įtraukta šitą sutartį, ar, ar tos nuostatos pakankamai grie, griežtos, ar pakankamai griežti nuovautų mechanizmai? Antra, Ar jūs manytumėt, kad prekybos investicijų sustarimas yra tinkama priemonė tokioms e, nu, nuostatoms, e, kadangi e, galima, galima prieštara tarp to, kaip PPO institucijos aiškina viską ir kaip CETA kontrolės institucijos aiškins tai, ką manytumėt? Tai jau buvo minėta, bet aš norėčiau dar prie to grįžti. Padėtis Korejoje ji pablogėjo per pastarosius penkerius metus. Su pietų Koreja sudarytas priekybos sudarimas. Ir remiantis to, Koreja turi laikytis darbo e, standartų turi palaipsniui juos įgyvendinti. Ar jūs tenkina tai, kaip ES daro spaudimą tam, kad Koreja tai padarytų? Nes e, antraip nebus prasmės e, tokių priekybos sustarimų jeigu nuostatų nebus laikomasi. Ar manytumėt, kad Europos komisija suteikė jums pakankamai paramos darydama spaudimą Korejos administracijai, kad būtų pažanga? Pane Ference. Dėkoju, pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti E, tarptautinės darbo organizacijos atstovę už e, e, prezentaciją. Prieš užduodama klausimą norėčiau pasakyti, kad Liepos 5 dieną Europos parlamentas patvirtino vieną rezoliuciją. Aš bendradarbiavau, rengiant, buvau pranešėję, rengiant šią rezoliuciją. Mes ją siekiame sustiprinti skyrius, kurie yra skirti tvariam vystimusi ir siekiame taip pat, kad tarptautiniuose susitarimuose dėl priekybos būtų atžvelgiama ir į reikalavimus dėl darbo. Mes taip pat reikalaujame nacionaliniuose teisės aktuose į nacionalinius teisės aktus perkelti aštuonias konvencijas, kurios yra skirtos būtent darbui. Aš e, tikiuosi, kad ši rezoliucija bus naudinga ir jums. Mes e, taip pat e, reikalaujame, kad tarptautinėje pasaulinėje E, priekybo tiekimos grandinė turėtų būti tvari ir e, kad e, į šiuos aspektus būtų atsižvelgiant vystant bendradarbiavimą su TDO. Norėčiau pasakyti ne tik apie CETA, bet taip pat ir ES ir Singapūro susitarimą. Kad, kadangi ir, ir toliau yra neatsižvelgiama į darbo standartus, jie atrodo yra neprivalomi pavyzdžiui, nėra privaloma e, ratifikuoti ir perkelti į nacionalinę teisę e, TDO e, konvencijų. Aš norėčiau sužinoti, ką TDO galvoja apie sustarimą, konvenciją su e, sustarimą su Singapūru ir CETA sustarimą. Na ir dar dėl Turkijos situacijos. Ten mažamečių, e, nepilnamečių darbo e, E, tikrai neįmanoma nepamatyti. Jis bado akis. E, norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate taip pat apie Bangladešo e, pažeidimus, nes, nes jis pažeidinėja resoluciją. Felicitar a la ponente por su excelente presentación. Ačiū, norėčiau padėkoti tada atstoviai už puikų pristatymą apie tai, kaip dirba TIDO. Porą klausimų. Pirmiausia, daug dėmesio skiriame prekybos susitarimams ir e, konkrečiai nuostatoms dėl darnios plėtros ir e, darbo teisų. Tai yra įtraukta į svarbiausią tada sutarimą. Tačiau e, kas bus tuomet, jeigu šalis, e, tarkim, pasirašo susitarimą, bet, e, bet po to nesilaiko susitarimo principų, kalbant apie darbo teisų reformas. Buvo, pavyzdžiui, toks atvejis Ispanijoje kolektyvinių dėrybų reforma. Ir antras dalykas, vadėtis Filipinose turi prasidėti dėrybos. Manau, kad svarbu kad parlamentas turėtų išsame informaciją apie tai, kokia padėtis Filipinuose, kad galėtumėm žinoti, kaip atsižvelgti į tai sudarant susitarimą. Iš tiesų, kaip komisija siektų įgyvendinti uh, arba daryti spaudimo, kad DDO standartai būtų įgyvendyti, ko ir komisija. Ačiū už kvietimą dalyvauti posėdį. Iš tiesų, komisija turi už tai atsakingą e, žinybą, tai yra užimtumo generalinis direktoratas palaiko ryšius su TDO, e, bet. E, aišku, palaikome santykius su kai kuriuo minėtom šalim, pavyzdžiui, tiesiog ir nuolat dirbame su TEDO ir norėčiau viešai padėkoti. Uh, Tada už tai, ką jie daro, nuolašinio galimybė vienas dalykas pažymėti, nes iš tiesų neramina tai, ką girdėjome apie kai kuriuos, apie kai kurias šalis. Norėčiau atsakyti kai kurios dalykus. Nes Bangladešas viską vertiname GSP e, požiūriu, tai yra preferencinių tarimų požiūriu, taip pat dirbame su Korėja, nes jie sutiko su to, kad TDO dalyvautų dėrybose, nes priešingų atveju apskritai TDO e, negalėtų iš viso dalyvauti, būtų izoliuota. E, kitos šalės, kurios buvo minėtas Mianmaras, aš manau, kad ten taip pat be tiesioginio dalyvavimo ES kuriuose projektuose. Ir čia norėčiau padėkoti e, TDO, už tai dėkoju finansavimą, bet Mienmaro projektas mums labai svarbus, kaip ir Korejos atveju projektas 111. E, taigi daug kas e, dabar įgyvendinama, neminėsiu prasinių dalykų, žinote, dirbame su visom darbo atverkiam. Uh, Nes turim čia norėčiau akcentuoti vieną dalyką, tai yra ES pasirinkimas. Ne, iš tiesų mes nesiekėme remti tų standartų, kurios turime e, Europoje. Mūsų preky, per mūsų prekybos politiką mes siekėme remti TDO pagrindinės konvencijos įgyvenimo. Kalbant apie darbo standartus, taip kartais reikia atsižvelgti Europoje ir taip dažnai sakau savo kolegoms užimtumo generaliniam direktorate. Aš taip pat dėkinga už e, tai, kad suteikėte galimybę tada atvykti čia ir kalbėti, nes e, tai, tai labai svarbu, kad, e, pavyzdžiui, mūsų partneriai, su kuriais turim laisvos priekybos sutarimus, tai nusysiu, nes, pavyzdžiui, jūsų rezoliucijos, kurios nuosime, taip pat esam dėkingi už tas rezoliucijas, nes išorės partneriai tai reiškia, kad mes um, skiriam dėmesio darbo teisėms kas suteikia entuzijazmo, tai tai, kad tai laikoma labai e, svarbių dalykų, tai yra darbo teisų stiprinimas tose šalise, e, su kuriuom turim susitarimus, bet e, norėčiau spėti, neturėtumėm galvoti, kad priekyba yra vienintelė priemonė ir vienintelė politika, kaip tik todėl labai svarbu, kad dalyvautų ir EVT, kadangi apie ką čia kalbame, tai yra taip pat žmogaus teisės, ne tik tais darbo standartai, nes tie kertiniai darbo standartai taip pat reiškia ir žmogaus, žmogaus teisės. Ačiū, ponia Vagė. Ačiū, pirmininkė. Daug puikių klausimų, labai ačiū, džiaugiuosi už galimybę keistis nuomonėmis ir bandysiu sugrupuoti klausimus. Darbo standartai laisvosios prekybos sutarimuose, manyčiau, TDO čia būtų du, e, trys svarbus dalykai. Tai nuoseklumas, šių priekybos susitarimų darbo nuostatų. Ir, pasakyčiau, tinkamas integravimas ir atspindėjimas tarptautinių darbo standartų. Kas neramintų tada, tai tai, kad kartais laisvos priekybos susitarimuose yra išsirankiojama e, iš. Uh, na, tarptautinių darbo standartų ir nesinaudojama TDO kaip priežiūros sistema, kaip tai pagrindinė e, priemonė yra e, stebėsenai ir vykdinimo užtikrinimui. Mums svarbu, kad priekybos sustarimuose būtų minimi tinkami instrumentai ir kad būtų pasinaudota tada stebėjimo sistema kaip informacijos šaltiniu, siekiant įsitikinti, kas vyksta, kas, kas ne dėl to, ar tai veiksminga, ar pakankamai privaloma, dėl nuobautų dydžio. Na, čia turbūt ne tada reikėtų pasisakyti, tačiau mūsų supratimu tos prekybos sustarimai yra toks įdomus vertas užtikrinti tarptautinių darbo standartų laikymasi. Ir uh, E, remimą ir iš tiesų patirtis parodė, kad laisvos priekybos sutarimai suteikia pakankamą impulsą, bet to nepakanka. Reikia konstruktyvaus bendravimo e, su tom e, valstybėm narėm, kurios parodė suinteresuotumą ir kurios turi politinės valios. Uh, siekiant e, už, užtikrinti tarptautinį darbo santykių laikymasi. Pavyzdžiui, Vietname jau dirbame daugiau kaip dešimtmetį, siekiame padėti jiems laikyti pagrindinių darbo standartų, kad Vietnamas galėtų pereiti prie brandesnių e, pramonės santykių, kad visi socialiniai partneriai dalyvautų ir visą tai reikalauja laiko. Laikas čia yra svarbiausias Ir kaip tik tai to, todėl e, konstruktyvus bendravimas yra labai svarbus. Ir e, aš nesu čia tam, kad mes vieni kitiems dėkotumėm, tačiau ES komisijos partnerystė yra labai naudinga, nes iš tiesų, kai yra politinė valia, mes galime padaryti kur kas daugiau ir esmingesnių dalykų, kai turime paramą dėl įrodymų. Na, iš tiesų. E, sunkus klausimas, nes įrodymų sunku surinkti per kai kurias savo programas. Iš tiesų bandome laikytis mokslinės metodikos ir vertinti rezultatus e, lapkričio mėnesį. E, valdymo institucija kaip tik tai paskelbs ataskaitą dėl to ir ten iš tiesų bus kalbama visus priekybos sustarimus, apie tai, kaip tai ten įtraukti darbo standartai, kaip tai gyvendinimą. Tačiau e, vis dėlto reikia kur kas daugiau padaryti, kalbant apie poveikio vertinimą Ir e, šią temą paskutinis pastebėjimas būtų toks, ką labiausiai vertiname, tai, tai e, galimybė sukurti erdvę tam, kad būtų galima remti darbo standartus tam tikroje šalyje. Galbūt ne visuomet to, tokiu tempu, kokiu norėtumėm, bet, bet kokia pažanga yra geriau negu nieko. Dėl tada vaidmens žmogaus teisų verslo kontekste. Mes nuolat palaikome dialogą su kolegomis Iš ties tai neprivalomos priemonės, instrumentai, bet vėlgi galime tokiu būdu sukurti e, erdvę ir tada visuomet yra pasirengęs dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria skatina darbo standartų gyvenimą ir iš tiesų yra vykdomas bendradarbiavimas. Kaip komitetas pasirinko ir išsirinko šalis, yra kriterijų sąrašas. Konferencijos du vicepirmininkai iš tiesų pasiūlė iš 24 valstybių. Ir tie kriterijai yra nuo nuolatinio nesilaikymo iki pažeidimo sunkumo, iki e, to kad nepakankamas valdymas yra, tai iš tiesų kriterijai patys įvairiausi ir e, komiteto Spirinkas vadovaujasi įvairiausiais kriterijais, e, tokiu būdu atsirenka šalis ir tuomet komitetas tvirtina Koreją. Ar vyksta dialogas, atsižvelgiant į neseną ratifikavimą, vyksta testinis dialogas, tačiau o, o, kol kas nėra nagrinėjamos e, galimybės ratifikuoti e, kitus dokumentus, e, nerodoma to susidomėjimo. Turkija vaikų darbas iš tiesų teisingai pažymėjote, kad pastebėjome, kad mažėja žmogaus darbus, kai įskaitant taip pat buvo daryta per techninę paromą teikta Europos Sąjungos, nors nesu tikra dėl finansavimo. Ar pabėgėlių krizė lėmė tai, kad Turkijoje padaugėjo vaikų ir atsiranda tokių situacijų, kai galima, galimas piknaudžiavimas e, vaikų e, darbo. Iš tiesų, tada e, nesenai pradėjo tam skirtą programą kovotų su vaikų darbu pabėgėlių krizės kontekste ir iš tiesų labai svarbu teikti teigia, nu, techninę paramą, kad uh, Turkija nežengtų žingsnio atgal. Ir dar dėl Filipinų. Iš tiesų par, parlamentas nagrinėjo statymo projektą, bet jo nepatvirtino ir iš tiesų kitai kadencijai liko tų teisės aktų patvirtinimas ir, kaip sakiau, kad vyriausybė nusprendė priimti naują misiją kitų metų pradžioje. Tęsime darbą šitais klausimais, stipriname Filipinuose techninį bendradarbiavimą, bendradarbiaudami su prekybos generaliniu direktoratu kad remtumėm darbo reformą, bet taip pat, kad remtumėm instituciją, kuri padeda skatinti socialinę dialogą ir konfliktų sprendimą Filipinuose. Na, e, tikiuosi, kad atsakiau į e, visus klausimus. Interesting. Dėkoju Jums, tikrai labai įdomu buvo. Manau, kad bendrausime ir toliau siekdami pagerinti pagrindinius darbo standartus žmonėms. Dėkui. Toliau e, septintas darbo tvarkės klausimas, tai yra balsavimas jau. Dvišalė apsaugos sąlyga e, ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarime. E, Pone Deserne yra pranešėja. Jums reikės balsavimo kortelių. Galutiniam balsavimui pabandysime balsuoti elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Vyksta bandymas. Balsavimas baigtas. Viskas atrodo veikia gerai visų frakcijos stovai yra. Septintas klausimas - apsaugos sąlyga Kolumbijos ir Peru prekybos stažymai dėl bananų importo. Pirmasis už prieš susilaikę patvirtinta. Pirmasis kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 21 dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. 20 pakeitimas antra dalis. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 3. 3. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Penktasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 35 antra dalis, kas už prieš susilaikė, priimta. 6 kompromisas, kas už prieš susilaikė, priimta. Septintasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Nurodomosios dalys, dešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Vienuoliktasis už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Keturioliktasis už. Prieš prieš susilaikę priimta. 13 už prieš susilaikę patvirtinta. 16 už prieš susilaikę priimta. Pasitikrinkime 16. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime 15. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta. Trečiasis kompromisas tas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis kompromisas su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Komisijos pasiūlymus pakeitimais, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Elektroninis balsavimas dėl teisėkros pasiūlymo su pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ar pranešė norėtų pasakyti ką nors? Dėkuoju, gerbimas pirminkė. Norėčiau, e, kad e, būtų paminėtas e, trilogas iš šalės dėrybos taryba. Turime didelį palaikymą ir taip pat noriu padėkoti visai komandai pirmininku ir tikiuosi, kad galėsime pradėti trišalės darybas po šio balsavimo. Ačiū. Prašymas iškart pradėti trišalės darybas. Prasidės jos iš tiesų greitai dabar e, balsavome dėl įgaliojimų ir darybų komanda sudarys. Aš pats e, Desernė, Matu, Moizer, Keller, Scholz, Borelį ir ENF e, frakcijos atstovas, jeigu jie to norės. Tokia bus komanda darybininkų. Jeigu pritarėte, tai prašyčiau balsuoti elektroniniu būdu dėl tokio pasiūlymo, pradėti darybas trišalės. Balsavimas baigtas. Tiesiog labai puikiai daugumą. Linkiu poniai Desarne sėkmės darybose. Kitas aštuntas darbo tvarkės klausimas - ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais e, e, veiksmų planas programa. Pirmasis kompromisas - kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas - kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pakeitimas žodžiu, pranešėjos, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Patvirtinta. Devintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Vienas B kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už prieš susilaikė Atmesta. 17. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime, kad būtume tikri. 21 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 25 pakeitimas už prieš susilaikė. Atmesta. 27. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 28. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad priimta. Prašom balsuoti dėl 29 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. 35 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 14. 40 už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš susilaikė priimtas priimtas. 42 už, prieš, susilaikė, priimtas. 43 už, prieš, susilaikė, atmestas. Nuomonės projektas su pakeitimas elektroninis, su pakeitimas elektroninis balsavimas. Prašom. Balsavimas baigtas. Labai didelė balsų dauguma patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Kitas devintasis klausimas. Valsuojame dėl nuomonės projekto, tai yra susijęs su keitimos informacija sukeitimas informacija e, susitarimais tarp valstybiniais energetikos srityje. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. Ketvirt, penktasis kompromisas už prieš susilaikę priimta. 33. Kas už prieš susilaikę priimta. 34. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 35. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 36. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 37. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 38. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 39. Už, prieš, susilaikė, atmestas susilaikė atmestas. 40 kas už, prieš susilaikė atmestas. 41 už, prieš. Už ar prieš balsavote? Priimta. 43 už, prieš susilaikė atmestas. 44 kas už, prieš susilaikė atmestas. 45 už, prieš, susilaikė, atmestas. 46 už, prieš, susilaikė, priimtas. 47 už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 už, prieš, susilaikė. Man regis, kad turėtume pasitikrinti dėl 49. -ojo. Prašom balsuoti. 48. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 50. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 51. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 52. Už, prieš, susilaikė, atmestas. 53. Už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 54 už, prieš, susilaikė, atmestas. 55 už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis už, prieš, susilaikė, priimtas. 56 už, prieš, susilaikė, atmestas. 57 už, prieš, susilaikė priimtas. 58 už prieš susilaikė atmestas. 59 už prieš susilaikė atmestas. 60 už prieš susilaikė atmestas. 61 už prieš susilaikė atmestas. 62 už prieš susilaikė atmestas. 63 už prieš susilaikė priimtas. 64 už prieš susilaikė atmestas. 65 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad patvirtintas, bet reikia pasitikrinti. 65 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 66 už prieš susilaikė atmestas atmestas, 67 už, prieš, susilaikė, atmestas. 68 už. Gal galime balsuoti kartu nuo 68 e, iki 76. 68, 76. Taigi siūlom balsuoti nuo 68 iki 76 vieno balsavimo. Ar kas nors prieš? Ne. Tai tuomet balsuokime. Už pakeitimus nuo 68 iki 76. Už prieš susilaikę visi atmesti. Šeštasis pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimta. 77. Kas už prieš susilaikę atmesta. 78. Kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime. 78 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. Septintasis. Už, prieš, susilaikę, priimta. 79 už prieš susilaikė atmestas. Pirmasis už prieš susilaikė priimta. Aštuntasis už prieš susilaikė atmestas. Devintasis. Ar vėl galima balsuoti nuo 9 iki 12 už tuos pakeitimus? Ne, niekas neprieštarauja. Kas už? prieš susilaikę atmesti. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę priimta. Šešioliktasis už prieš susilaikė atmestas. Septynioliktasis už prieš susilaikė atmestas. Aštuonioliktasis už prieš susilaikė atmestas. Devynioliktasis už prieš susilaikė atmestas. 20 už, prieš, susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 22 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 26. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 27. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 28. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 30 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Balsavimas elektroninis, prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Labai didelė balsų persvara patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Dėkui tiek šiandien balsavimo. Jeigu kas nors nori išėti iš salės, tai prašyčiau tą padaryti tyliai. Punkt 10 ist Bericht über. Dešimtas darbo atverkės punktas stebėsenos grupių veikla. Prašome išeiti tyliai. Po paskutinio posėdžio buvo du susitikimai. Vienas buvo dėl JAV, Jame negalėjau dalyvauti, bet dalyvavo mano kolegė. Galbūt ji norėtų ką nors pridurti, ką nors pasakyti. Maryčia, prašau. Ne? Atsiprašau, man trukdė išeinantis asmenys. Ar jūs norėjote, kad pasakyčiau dėl stebėsinos grupių? Uh, Manau, kad mes einame tinkamą linkmę su vyriausiais darybininkais dėl TTIP, dėl aktyvaus e, dalyvavimo vyko aktyvios diskusijos. Aš manau, kad stebėsenos grupės yra naudingos, jų e, pagalba mes išsiaiškiname tam tikrus svarbus klausimus ir tikiuosi, kad e, būtent jos duos apčiapiamų rezultatų. Dėkoju, man rodos, kad uh, spalio pradžioje apie tai e, sužinosime daugiau. Tiza e, klausimas taip pat buvo e, suorganizuotas stebėsienos grupių e, posėdis. Ponas Kina pirmininkavo, Australija taip pat dalyvavo posėdėje. Vis dėlto rezultatai nebuvo džiuginantis. Taigi tik tokie du posėdžiai vyko su stebėsinos grupėmis. Dabar persime prie 11 darbo nurkės punkto. Ad hoc delegacijos kelionė siekiant dalyvauti 14-oje UNCTAD ministrų konferencijoje Nairobija. Deve ir Inta dalyvavo kartu. Vyko diskusijos apie naująjį UNCTAD e, mandatą, naujus įsigaliojimus. Ir diskusijos taip pat apėmė ir e, tyrimus susijusios su įsiskolinimu. Turėtų būti stiprinamas UNCTAD vaidmuo. Mes netiesiogiai dalyvavome tose darybose. Tai padarėme E, per komisiją. Na ir e, taip pat dar lygiai grečiai vyko įvairūs sprendimai, įvairūs susirinkimai, posėdžiai, kurių metu buvo aptariami tam tikri klausimai. Mes didelį dėmesį skiriame World Investment Forum, pasaulio investicijų forumui. Aš Mm, mes e, galėjome būtent imtis veiksmų šioje srityje. Taip pat mes kartu su Kanada pristatėme Investment Court System, investicijų teismo sistemą. Buvo daug teigiamų reakcijų iš kitų valstybių šią temą e, teigiamai buvo sureaguota į šį pasiūlymą dėl teismo. Mes e, suteikėme įgaliojimus, patvirtume įgaliojimus ir toliau tęsti dėrybas. Kai kurios trečiosios šalis klausė, kaip gali skirti ir ruošti savo teisėjus. Šį klausimą taip pat reikės aptarti išsameu. Taip pat, tuo pat metu, mes mesgėme kontaktus ir su uh, Kenijos atstovais dėl EPA susitarimo pasirašymo. Jūs ko gero prisimenate, kad kompetitingas, atsakingas ministras dalyvavo taip pat ir mūsų posėdėje. Ir e, rugsėjo 20 dieną Kenijos parlamentas patvirtino, ratifikavo susitarimą. Ar būtų kokių nors komentarų? Ne, tai tuomet perėsime prie 12 punkto makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų karalystėje. Suteiksiu žodį Emanuel Morel pranešėjui. Dėkoju, pirmininkė. Mes jau diskutavome išsamei apie Jordaniją prieėjusio posėdžio metu. Uh, Ir manau, kad mes e, vien, vienbalsiai sutarėme, kokių sprendimų reikėtų sprendžiant e, problemus. Tokie sprendimai, kaip kad pavyzdžiui lankstumas, e, kilmės taisyklių lankstumas ir greitas pagalbos, makrofinansinės pagalbos teikimas yra svarbus aspektai buvo susitarta dėl naujųjų strateginių prioritetų, vystant santykius ir ryšius su Jordanija. Na ir dėl laisvosios prekybos mes tikimės, kad prekyba laisvės ir aš džiaugiuosi, kad dėrybininkai mato, kad kaip kad ir pavyzdžiui Tuniso atveju yra progresyviai e, siekiama pažangos. Aš grįšiu dar prie ataskaitos. Šiame, šioje ataskaitoje yra minima, minimos, minimi techniniai pokyčiai, kuriuos siūlo komisija. Komisija siūlo penkis e, pakeitimus. Aš manau, kad e, svarbu pagalvoti apie susitarimą. Komisija turės lankščiai žiūrėti į tas reformas, e, dėl kurių susitars su Jordanija. Bet taip pat labai svarbu pagalbą teikti greitai, ryštingai. Aš džiaugiuosi, kad AFET komitetas taip pat e, mums padeda ir. ir Mes laukiame ir kito komiteto e, reakcijos. Labai svarbu Jordanijai teikti pagalbą tam, kad 16-17 metams būtų skiriama finansinė pagalba. Dar nesusitarta dėl sumos. E, mes diskutavome su įvairiomis, su vairiais kolegomis, su asmenimis, kurie išmano Jordanijos situaciją. Mes siūlome EMF padidinti iki 350 milijonų. Ir mm, norėtume, kad ir šešėliniai pranešėjai pritartų šiai minčiai. Svarbu bendradarbiauti su Jordanija. Svarbu, kad Europa taip pat turėtų ir biudžetinę veiksmų laisvę šioje srityje e, Londono konferencijos metu buvo prisimti įsipareigojimai ir e, taip pat reikėtų parodyti pavyzdį būtent šalims donorėms. Taip pat tikiuosi, kad e, kaip kad ir mes e, vieningai sutarėme dėl esamos situacijos, aš tikiuosi, kad mes visi pritarsime ir siūlomiems sprendimams. Dėkuoju, Emanuel. Nėra šešėlinių pranešėjų, bet suteiksime žodį ponui Kaspari. Pasisakysiu už kolegą Čykų, kuris negali dalyvauti šiandienos posėdėje. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Būtų gerai pateikti bendrą pasiūlymą tam, kad prisidėtume prie Jordanijos stabilizavimo, tam, kad būtų sprendžiama pabėgėlių problema, taigi labai svarbu padėti šiai šaliai. Nes ar nes, e, dėkoju ponui Morel, mes e, žinome, kad Jordanija kyla daug iššūkių pabėgėlių, problemos, turizmo problemos, didelė skola, regioninis kontekstas. Šios problemos neišsispręs bombarduojant Alepą. Taigi mes tikrai turime suprasti, kad reikia skubiai padėti šiai šaliai. Pritarsiu, pritariu visam tam, ką sakė pranešėjas tikrai kartais komisija nesilaiko savo įsipareigojimų pradžioje vienai pasisakė apie Tunisą, paskui kitaip. Taigi mūsų žodžius turėtų įsiklausyti, nereikėtų švaistyti laiko. Aš turėčiau pritarti e, tiems pakeitimams, kuriuos pasiūlys pranešėjas. Tikrai reikėtų dar didesnės sumos, reikėtų papildomos sumos. Ir ES turėtų padėti Jordanijai. Jeigu to nepadarysime, tai reikš, kad mes visiškai nesupratome, kokia to šalies situacija. Dėkoju. Helmut. Dėkuoju. Aš pasisakau už mūsų frakcijos šėlinį pranešėją. Jį pavaduoju. Norėčiau paminėti vieną dalyką. Jordanija. Jordanijai didelį poveikį daro karas, kuris dar nesibaigė Sirijoje. Pabėgėlių iš e, šią šalį atvyksta daug ir dėl to yra didelis poveikis e, šalies ekonominiam e, vystimuisi. Mes manome, kad reikėtų tinkamai padėti Jordanijai. Taip pat manome, kad Reikėtų padiskutuoti apie makrofinansinę pagalbą ir apie šią priemonę, kaip būtų galima ją tinkamiau panaudoti tokių, e, tokiomis nepaprastomis situacijomis, nepaprastomis aplinkybėmis. Labai svarbu, kad nepamirštume šios priemonės tikslo. Štai dėl ko turi teikiam, būti teikiama makrofinansinė pagalba ir kovojant dėl žmogaus teisų, remiantis antros rapsno antra dalimi. E, Jordanijoje ir toliau pažeidžiamos žmogaus teisės, žmog... spauda taip pat, spaudos laisvės taip pat yra pažeidžiamos. Ir nors karalius Strasbūrė pasisakė ir labai jautriai apie pabėgėlius, vis dėlto jų situacija negerėja. Štai ką mes norėjome pridurti prie šio pranešimo. Dėkoju. Kolega Zaradil. Dėkoju. Pasisakysiu už kolegą Sanderlūnas. Jis negalėjo atvykti į šį posėdį. Jis norėjo pasakyti, kad frakcija supranta, kad e, Jordanijos karalystė deda daug pastangų priimdama pabėgėlius iš Sirijos. Supranta, kad parama taip pat parama teikiant susidurėma su tam tikrais iššūkiais. Makrofinansinė pagalba turi būti teikiama Jordanijai ir norėtume, kad būtų e, išlaikimas ir e, kondicionalumas. E, kad būtų laikomasi tam tikrų sąlygų. Ponas Lunės teigia, kad pranešėjas susisiekė e, ragindamas pritarti pasiūlymui dėl makrofinansinės pagalbos didinimo iki 350 milijonų eurų nuo 200 milijonų eurų. Mes dėja negalėsime pritarti tokiam pakeitimui šiuo metu, bet apie tai pagalvosime. Pagalvosime apie pakeitimą, nes laukiame dar duomenų iš komisijos dėl Jordanijos finansinių poreikių. Kai gausime tą informaciją, suformuosime savo galutinę poziciją. Dėkuoju. Dėkuoju žodis komisijai. Dėl Jordanijos, prašau. Gerbiamas pirmininkė, kadangi darbo atvarkė pasislinko, dėja mūsų kolegos iš DG ECFIN dar netvyko į posėdį, bet mes pasižymėjome tai, ką jūs sakėte ir juos apie tai informuosime ir e, pateiksime jų komentarus, jeigu to prireiks. Dėkuoju. Immanuel. Ne viską supratau, sako pranešėjas. Vis dėlto dėkoju tiems asmenims, kurie pasisakė. Tikrai e, suprantu, ką sakė ponas Šulc, tikrai reikėtų šią priemonę aptarti. E, Ir e, pritariu tiems e, kolegoms, kurie kalbėjo apie e, pagalbos didinimą. Aš tiesiog manau, kad mes turime didinti dėl to, kad padidėjo ir finansinis poreikis. Toje šalyje kyla didžiuliai sunkumai ir aš manau, kad ES turėtų padėti regionui. Kadangi kalba apie pagalbą, tai turėtų tai padaryti ir darbais. Uh, Dėkoju vis dėlto šias diskusijas. Aš e, galiu toliau pasirinkęs bendradarbiauti, kai to reikės. Mes galėtume pritarti pasiūlymui, jisai logiškas. Tikrai Jordanijai e, našta, kylanti našta yra didžiulė, kaip kad jau buvo pabrėžta. Ji neigiamai paveikė turizmą ir kitus ekonomikos sektorius. Vis dėlto Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų atsižvelgti ir į politinius vidaus pokyčius Jordanijoje juk gali susiklaustyti tokia situacija, kuomet e, tam tikri asmenys e, gali radikalėti, taigi reikėtų sekti ir šalies politinę situaciją. Dėkoju. Pranešėjas visą tai pasižymėjo. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 26 dienos. 19 valandos. Inta komitete dėl šio dokumento balsuosime spalio 12 arba 13 dieną, kito posėdžio metu. 13 darbo tvarkės punktas. Prisijungimas prie ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo siekiant atsižvelgti Ekvadoro prisijungimą. Uh, 2014 we Dėrybos uh, baigtos 14 Liepos 17, apie tai kalbėjome ne kartą, kovo mėnesį 16 metais nusintėme ten ad hoc delegaciją, uh, po to sekė rezoliucija ir bandėm iš tiesų uh, siekti, kad visas procesas būtų greitai užbaigtas, kad Ekvadoras nesusidurtų e, su e, e, sunkumais, kad nebūtų spragos tarp susitarimo ir prieigos prie rinkos reglamentavimo. Mm, taryba komisija tai tvirtina dabar žodis pranešėjai Helmutui Šolcui. Jis mums pristatys tai, kokia dabar padėtis. Ačiū pirmininkė, jau paminėjote, man regis e, patį svarbiausią e, klausimą susijusi su Ekvadoro prisijungimu prie ES Kolumbijos e, Peru priekybos tyrimo. Tai reiškia, kad reikia, reikia rasti sprendimą per 16 metais, nes kitaip nuo kitų metų Ekvadoras neteks prieigos prie ES rinkos ir tai sukels didelių ekonominių problemų šiai šaliai. O ypač tiems, kurie dirba jos ekonominiam sektoriui ir, ir prisideda prie sėkmingos šios šalies prie tos, užtikrinant socialinės apsauginės kitas e, teisės. Pastaraisiais mėnesiais, e, o galbūt net ir metais e, bendravome nuolat su komisija, siekdami vykdyti pareigą baigti prisijungimo protokolo rinkimą. Aišku, bendravome ir pačiame Ekvadore, diskutavome dėl, dėl rezoliucijos parlamente ir ten jau užsakėme, kokia būtų mūsų pozicija dėl prisijungimo. Ir čia yra keli aspektai, be apibūdintų e, sunkumų. Ir e, tai reikėtų laikyti iššūkiais Be to, Ekvadoras nukentėjo šį pavasarį nuo žemės drebėjimo ir tai sukėlė dar papildomų sunkumų Ekvadorui, nekalbant apie sudėtingą ekonominę situaciją, pasitinkant iššūkius, kaip tik tai pranešime Kaip tik tai todėl e, pranešime ir siūlau, kad Europos parlamentas laikytųsi teigiamos pozicijos dėl sutarimo ratifikavimo, tačiau žinote, kad reikia palaukti, kol e, tai oficialiai patvirtins taryba. Tai mums e, sukelia sunkumų ir turbūt žinote, kad aš visuomet pasisakau už demokratinę parlamento teisę tikrinti koks e, susitarimo e, turinys, kokia sistema kuriama, kokios sąlygos, koks poveikis ES e, piliečiams visose 28 valstybėse narėse. Taip pat žinoma, koks poveikis žmonėms ir verslui ir socialiniam suinteresuotom šalim šalyje partnerėje turime pasigilinti į tai, kokia šiandien padėtis bendryje. bendryje. Žinote, kad šio, visos šios šalis patiria papildomų iššūkių. Žinote, balsavimas dėl saugiklio nuostatos šiame papildomam protokole iš tiesų tai kelia klausimą koks bus poveikis ES e, šalims, atitinkamiems sektoriams. Iš tiesų, kolegos, pateiksiu tokį pranešimo projektą, kurį galėtumėm e, ap, ap, apsvarstyti kaip manoma greičiau, kad būtų galima dėl jo balsuoti, kad būtų galima baigti e, visą ratifikavimo procesą dar šiais metais gruodį, planuojant plenarinėje sesijoje. Lapkričio 29-ąją intą posėdyje turėsim iš tiesų uh, pasigilinti į, į pranešimą ir balsuoti e, dėl jo. Aš laiko e, labai nedaug yra, bet e, aš tikiuosi, kad pritarsite mano vizijai dėl to, kaip būtų galima užtikrinti pusiausvyrą tarp ES piliečių interesų ir tinkamų kitų šalių interesų. Ačiū. Deja, EPP šešėlinės pranešėjas ponas Fisas negali šiandien dalyvauti posėdėje, tad e, šiandien jo vardu norėčiau pasakyti, e, mes išsakom ir toliau savo įsipareigojimą sudaryti e, prieigos protokolą su Ekvadoru iki metų pabaigos. Mūsų frakcija mano, kad Ekvadoro prisijungimas prie priekybos sutarties yra labai svarbus elementas siekiant užsikrinti ES poziciją ir ekonominius interesus Latino Ameriką. Tas prisijungimas labai svarbus ir atitinkamom o, trim šalim. Jei sutėrimas būtų pasirašytas lakryčio 11, tai iš tiesų frakcijos tikslas būtų balsuoti dėl to gruodį plenarinėje sesijoje dėl veiksmų planų. Frakcija susipažino uh, su Ekvadoro e, plan, planu dėl galiojančių ir būsimų teisės aktų vertina tai, kad vyriausybė ketina tobulinti sistemą, kaip parlamentas e, e, paprašė 15 metų rezoliuciją ir kai e, laikinai sustarimas e, įsigalios, iš tiesų norime tęsti darbą e, abipusiško geranoriškumo dvasia dėl automobilių importo. Tai pažymime, kad Ekvadoras ėmėsi teigiamų priemonių dėl TBT ir SBS tačiau pažymėtumėm, kad reikia skubių veiksmų panaikinti kvotas automobilių importui, nes turi, turi neigiamos įtakos ES importui ir tai yra ne, nepagrista ir netitinka Ekvadoro įsipareigojimo pagal PPO susitarimus. Dėkui. Socialdemokratų vardu aš galiu pasakyti, kad mums ypač svarbu, kad prisijungimas įvyktų ir kad nebūtų Ekvadorui dėl to neigiamų pasiekmių. Dėl dialogo su Ekvadoru mes norime uh, jį sutvirtinti susitarimo pagalba. Tikriausiai taip pat Reikia daugiau paramos dėl rinkos atvėrimių galimybių. Reikia sustiprinti dialogą su e, pilietinė visuomenė, taip pat užtikrinti tvarumo aspektus. Bet taryba priims sprendimą lapkričio mėnesį. Ir mes turėtume užtikrinti, kad ratifikavimas įvyks gruodžio mėnesį prieš plenarinę sesiją. Prašom, dėkui. Mes visuomet e, rėmėme tai, ypač dabar remiame šį žingsnį, galvodami apie bendrąją atmosferą laisvai prekybai ir sustarimams laisvos prekybos. E, yra blogėja galimybės visame pasaulyje. Mes turėtume pritarti Ekvadoro prisijungimui prie priekybos sustarimo. Norime, kad tai vyktų kaip galima greičiau. Tai yra gerai Europai, verslui mūsų. Tai atvers naujas rinkas e, svarbiems pramonės sektoriams, pavyzdžiui, automobilių pramoniai, alkoholiniams gėrimams, kitoms prekiams. Mūsų nuomonė tai bus gerai ir Ekvadorui, kadangi tai paspartins toje šalyje ekonomikos saugimą. Padės e, kovoti su skurdu ypač dideliu skurdu kaimo vietovėse. Tai noriu pasakyti, kad e, vystimosi plėtros aspektas labai svarbus Ekvadorui, nes ES yra pagrindinė rinka ne naftos eksportui ir viena iš pagrindinių rinkų apdirbamosios pramonės, gamybos pramonės eksportui. Labai svarbu paspartinti procesą ir mes manome, kad sutarimas bus ratifikuotas iki šių metų pabaigos ir tokiu būdu neatsiras kažkokių trūkdžių, stabdžių prekių srautui ir mes galėsime taip pat dirbti pagal GSP plus sistemą. Dar turiu klausimą pranešėjai arba komisijai. Kaip yra dėl Kolumbijos ir Peru? Kokia padėtis yra dabar? Ar yra kokiu nors problemu, ar viskas vyksta gerai. Bet kokiu atveju pasakysiu, kad mielai dirbsime su pranešėju ir toliau ir e, jam reiškėme paramą. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti iš narių? Ne. Tuomet e, pono Jorgesin, komisijos atstovai, suteiksiu žodį. Ačiū. Pirminkė, trumpų pastabų keletas. Mums labai svarbu, kad Ekvadoras, kaip galima greičiau, prisijungtų prie prekybos susitarimo. Ir mes labai patenkinti tuo, kad e, jūsų komitetas e, taip pat to siekia. Taip pat norime pasveikinti Ekvadorą už pastangas darbą pastaraisiais mėnesiais E, buvo siekiama išspręsti dabartinės problemas prekybos, pasirenkti stojimui. Pastangos tikrai yra geros, e, mes jaučiame, kad Ekvadoras tikrai nori bendradarbiauti, tačiau dar yra neišspręstų klausimų. Pirmiausiai automobilių kvotų srityje. Mes esame susirūpinę dėl to rimtai ir raginame Ekvadorą mus užtikrinti, kad bus atsisakyta kvotų. Taip pat pastebėjau, kad keletas narių irgi minėjo šį klausimą. Galiausiai e, santykiai su Kolumbija ir Peru. Labai konstruktyvus mūsų bendarbiavimo ryšiai. E, Techninės atėje daug dirbame Mes matome iš informacijos, kurią gavome, kad e, Ekvadoras siekia pasirašyti protokolą e, tada, kai tą ta, ta datą, kurią nustatys taryba. Bet e, Kolumbija ir Peru dar turėtų patvirtinti tai. Dėkoju. O dėl tarybos, ar yra kokiu nors naujienų dėl procedūros pačios tarybos? Lakryčio 11 terminas. Ar tikrai viskas taip ir bus kaip numatyta? Mes suprantame, kad taip, lapkričio 11 diena tai bus. Komisija paragino tarybą paspartinti procedūras, galvant apie tai, kad reikia priimti sprendimą. Tikėjomės, kad bus priimtas sprendimas dėl pasirašymo dar spalį, bet dabar suprantame, kad lapkričio 11 ta diena yra numatyta ir kitų kokių nors žinių neturime. Helmutai. Aš tikiuosi, kad komisijos paskutiniai žodžiai išsipildys ir kad taryba nesulėtins proceso. Europos parlamentas, mūsų komitetas ir pats pirmininkas visą laiką siekia bendrauti su pirmininkaujančiamis šalimis, kad būtų galima paspartinti prisijungimą ar darbus dėl uh, pat, kad būtų galima paspartinti viską ir mes taip pat iš Ekvadoro pusės matome, kad jie uh, padarė labai daug ką, pristatė mums e, informaciją apie naujausius pokyčius. Tai bus svarbu šalies plėtrai ir mes taip pat turėtume jiems pasakyti, kaip jie gali spręsti dar likusias e, problemas šiandien apsikeisti informacija buvo svarbu ir taip pat tikėjomės, kad jie ras sprendimą visų problemų sprendimą. Ekvadoras yra e, ekonomika pagrįsta JAV doleriu, yra e, mokėjimo balansų tam tikrų problemų ir Ekvadoras puikiai supranta, kad viskas turi būti daroma pagal taisyklės, atsižvelgiant į tvarkaraštį ne tik PPO, bet ir šiaip PPO pati ir tarptautinė bendruomenė turi laikyti savo įsipareigojimų ir e, ieškoti būdų, kaip užtikrinti šalies e, tolesnį vystimąsi. Aš dar norėjau pasakyti, jog tikėjaus, kad e, taryba įgyvendins savo pasiūlymą, įsipareigojimą ir kad lapkričio 11 tai ir bus diena, kai bus priimtas sprendimas dėl stojimo protokolo. Jeigu ne, tai kils problema. Ir ta problema, kurią mes turėsime spręsti visi Europos Sąjunga ir a, šalis atskiros ir pats Ekvadoras. Taip, nelabai e, lengva sutikti su tuo, kad tam tikri įsipareigojimai gal yra pats geriausias dalykas ir man kaip GUNGL atstovui tai yra aišku, bet mes turime e, ieškoti sprendimo ir jeigu neužtikrinsime, kad Ekvadoras prisijungtų per atinčius mėnesius, savaitės, neprisijungs, tai bus visiems problemų daug. ES turi būti sąžiningas, atviras trečių šalių partneris ir aš tikiuosi, kad kartu uh, rasime gerą išeitį Europos parlamente, kad visos frakcijos ieškos bendro sprendimo. Ir kad e, tai bus ir visose 28 valstybėse narėse. Tai pažiūrėkime, ką pasakys taryba ir tuomet jau veikime kaip galima greičiau. Ačiū. Helmutui. Jis pristatys pranešimo projektą per mūsų kitą posėdį. Tikimės, kad taryba pasirašys lapkričio 11 dieną ir mes turėsime galimybę patvirtinti pranešimą lapkričio 89 dieną, o per plenarinę sesiją dėl jo balsuotume tuo met gruodžio mėnesį. Labai ačiū. Dabar paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas - diskusija apie būsimus prekybos santykius su Turkija. Tai yra uždara posėdžio dalis. Norėčiau paprašyti, kad visi, kurie neturėtų būti salėje, iš jos išeitų. Pasilikti e, gali nariai e, delegacijos su Turkija ryšių pirmininkas, asistentai, sekretariato darbuotojai, teisės tarnybos atstovai ir frakcijų darbuotojai. Visi kiti asmenys turėtų išeiti iš salės. Okay. But the other one is in five minutes. Maybe you can wait two, four minutes before he comes in. But this one is already here.